galite pasiskaityti plenarinio posėdžio tinklapį. Dabar pereikime prie mūsų darbo tvarkės. <clears throat> Darbo tvarkės projektas jums yra išdalintas. Sutarus su visomis frakcijomis, pirmiausia, jums jau palaukite truputėlį. Taip, aš mačiau, kad jūs prašote žodžio. Suderinus su frakcijomis aš siūlau bendrasis diskusijas dėl bendrosios saugumo ir gynybos politikos balsavimą nukelti į balsavimus, kurie vyks ketvirtadienį, o balsavimus e, dėl etilo alkoholio deleguotų teisės aktų iš ketvirtadienio perkelti e, į trečiadienio balsavimą per pietus. Taigi dėl saugumo klausimų balsuosime ketvirtadienį, dėl etilo alkoholio trečiadienį. Matau, kad didžiulio daugumą pritarė tokiems pakeitimams. Dabar kolegė Zuber paprašė žodžio. Ačiū, pat pirmininkė. Norėjau tik atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad praėjusį penktadienį ponas Porošenko pasirašė teisės aktų paketą, pagal kurį yra uždraudžiami komunistiniai simboliai jo šalyje. Ar nemanote, kad tokiu būdu yra apribojamas demokratinės laisvės ir reikėtų imtis kokio nors žingsnio prieš šį sprendimą. Ačiū, tačiau manau, kad šis pareiškimas nieko bendro neturi su šios dienos darbo atvarkė. Palaukite dar, ponas Vijoti prašė žodžio. Prašau i giornali italiani questa mattina raccontano un fatto di una gravità enorme. Aš e, noriu pasakyti dėl to, kad Italijos laikrašiai šiandien pranešė apie tai, kad 33 metų žmogui Budapešte grėsia mirties bausmė, nes jis yra kovotojas už homoseksualų teisės, jam nuolat grasinama, tam tikrų partijų interneto svetainėse už jo galvą yra siūlomas 10 tūkstančių eurų premija. Vakar <clears throat> minėjome kovos prieš homofobiją ir transfobiją dieną. Tikrai negalime taikstytis su to, kad Europos valstybėje narė žmogui grėsia mirtis vien dėl to, kad jis kovoja už homoseksualų teisės. Todėl aš noriu visus kolegas paraginti vykti į Budapeštą ir pasmerkti tokio pobūdžio grėsmės minėtam asmeniu. Tačiau šis pareiškimas pamvijoti nieko bendro neturi su šios dienos darbo tvarkė, nors ačiū už jį. Pirmadienį. Tai yra šiandien. Ar būtų pasiūlymų dėl darbo tvarkės pakeitimų? Nėra antradienio darbo tvarkė. Žaliųjų ir e, SUD frakcija pateikė prašymą diskusiją dėl komisijos pareiškimo dėl padėties Vengrijoje e, baigti patvirtinant rezoliuciją. Žaliųjų frakcija be to e, prašo, kad būtų rengiamas vardinis balsavimas. Pone Hams pirmiausiai pristatys šį pasiūlymą ir jį pagrys. Ačiū, pirmininkė, mano frakcija jau per pastarąją plenarinę sesiją pasmerkė e, Viktoro Orbano bandymus gražinti mirties bausmę Vengrijoje ir išdalino klausimyną. E, tiksliau, Orbano vyriausybė, kuriame bandoma renkti referendumą dėl politinių pabėgėlių prieimimo Vengrijoje. Ir mes jau sakėme, kad tuo metu reikia tvirtinti rezoliuciją parengus tavarės pranešimą. Mes manome, kad Vengrijoje dėl Viktoro Orbano ir jo <clears throat> daugumos veiksmų yra negerbiamas ES vertybės, o veikiau priešingai yra vykdoma aktyvi, joms prieštaraujanti politika. Aš manau, kad ilgainiui tai gali kelti grėsmę ES sambuviui ir todėl mes e, turime, atsižvelgiant į tai, kad padėtis Vengrijoje paaštrėjo, turime surinkti atinkamas diskusijas dėl padėties Vengrijoje ir patvirtinti rezoliuciją. Pirmininkas, ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu ponas Gerėro pagrys šį prašymą. Tai, no, nu, no nu necesito. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, vargu, ar reikėdavo man pateikti papildomų argumentų, kodėl reikia šios rezoliucijos. Aš galiu tik tai pritarti tam, ką pasakė ponia Harms. Mano frakcija norėtų, kad mes turėtume šiek tiek daugiau laiko šiai rezoliucijai parengti. Todėl Mes manome, kad rytoj turėtų įvykti diskusija, bet rezoliucija turėtų būti tvirtinama birželio mėnesį. Taip, reikia rezoliucijos, bet reikėtų ją tvirtinti birželio mėnesį. Prieš teikdamas balsuoti arba svarstyti šios pasiūlymus, aš noriu Jums pateikti tokį procedūrinio pobūdžio pranešimą. Pirmininkaujantį Latviją man Gilžės 14 atsiuntė raštą, kuriame pranešama, kad dėl to, kad taryba nepatvirtino tinkamos pozicijos, pirmkantį šalis nedalyvaus šioje diskusijoje. Kartu gavau premjero Orbano laišką, kuriame prašoma jam leisti dalyvauti šioje diskusijoje. Pirmiausiai noriu Jums procedūriniu požiūriu pranešti, kad nežinau tokio atvejo, kuomet pirmininkaujantį šalis atsisako dalyvauti parlamento diskusijose, pasiremdama tuo, kad taryba nėra patvirtinusi jokios pozicijos svarstamų klausimų. Nes Tai tikrai nėra vertingas argumentas, nes tokių atvejų teisėkuros pasitaikė ne vienas. Vengrijos premjeras Orbanas gaus kvietimą atvykti į mūsų posėdį, kada tik pageidaus, nes e, man, būnant parlamento pirmininku, įvedžiau tokią tvarką, kad e, pageidaujant tarybos tarybos atstovai, jeigu to pageidauja, gali atvykti į Europos parlamentą ir pristatyti savo poziciją. Todėl, savame suprantama, aš ketinu atsižvelgti į pono Orbano pageidavimą. Tačiau, kas mano manimu nėra įmanoma, tai kad ponas Orbanas perimtų pirmininkaujančios šalies funkcijas. Todėl mes e, turėtume nustatyti atitinkamą procedūrą, kaip elgtis tokiais atvejais, todėl paprašiau visų frakcijų pirmininkų atvykti į mano kabinetą tam, kad galėtume pasitarti, kaip procedūriškai mes turėtume elgtis rytoj. Išgirdote ponios Hams ir pono Herero prašymų pristatymus. Ar dar kas nors norėtų kalbėti uh, už šiuos pasiūlymus žaliųjų ir socialdemokratų fra frakcijos atstovai. Ačiū pirmininkė. Mano frakcija remia žaliųjų pasiūlymą. Mes taip pat ir manome, kad rezoliuciją reikėtų patvirtinti gegužės mėnesį. Tai, ką jūs ką tik pasakėte, visiškai pabrėžia, kad parlamentas turėtų išspręsti savo, iš, išreikšti savo nuomonę šių klausimų kuo skubiau. Neturėtume vilkinti, todėl mes visiškai remiame kolegės pasiūlymą. Turime konstatuoti, kad e, pasiūlymas yra identiškas. Palaukite, ponė Harms. E, siūloma patvirtinti rezoliuciją, tačiau e, socialdemokratai prašo tą daryti birželio mėnesį, žalieji siūlo tą daryti dabar. Kas norėtų kalbėti prieš šį pasiūlymą? Prašau, ponė Sairė. Pone pirmininkė, aš manau, kad tai, kas dabar vyksta, nedaugumos frakcijos atstovė patikė savo pasiūlymą ir tokiu būdu tvirtinti skubos tvarka rezoliucijų netinka. Pone Harms pateikė dvi priežastis ir abi dvi jos nėra pagrystos. Pirmoji yra tai, kad mes turime kuo skubiau išreikšti savo nuomonę, bet panas Orbanas ir viešai, ir privačiai patvirtino, kad jisai nepriim, nesiekia priimti jokių priemonių tam, kad būtų atnaujinta mirties bausmė. Antra priežastis, jūs minėjote, kad rengiamas referendumas Vengrijoje, tačiau tai yra netiesa. Ir ponia Harms prieš pateikdama savo prašymą turėjo viską gerai išsiaiškinti rengiamas ne referendumas, o klausimino pateikimas. Ir tas klausimynas yra skirtas migracijos klausimams, o tie migra... klausimai yra nepaprastai aktualūs mano šalyje. Jums nepatinka, kad mes norime pasitairauti žmonių, ką jie apie tai mano. Aš norėčiau atkreipti sudėmesį į tai, kad du ponios Harms pateikti argumentai netitinka tikrovės, todėl aš nemanau, kad mums reikėtų rezoliucijos šio klausimu. Ich muss der turiu patvirtinti tikslumo dėliai, nes per paskutinį plenarinį posėdį paskelbiau, kad aš paskambinsiu ponui Orbanui, tą ir padariau, kalbėjau su juo vakar vakare telefonu ir jis man telefonu pakartojo lygiai tą patį, ką ką tik pasakė ponas Sairis, kad jo vyriausybė neketina imtis jokių teisėkuros priemonių, kad būtų gražinta mirties bausmė. Aš po to paskelbiu ir atitinkamą pranešimą spaudai. Na dabar pirmiausiai turėsime apsispręsti ir tvirtinti rezoliuciją ar ne, o po to balsuosime dėl to, kada tas turėtų būti daroma. Dabar prašau balsuoti tų, kurie yra už diskusiją kartu su tvirtinant rezoliuciją. Kas prieš? Manau, kad dauguma balsavo prieš, bet pasitikrinkime.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 dėl to, kas už, kad tvirtiname rezoliuciją gegužės mėnesį. Kas prieš, susilaiko, atmesta. Dabar, kad buvo akivaizdi dauguma tų, kurie balsavo prieš. Kas už tai, kad rezoliuciją tvirtintume birželį? Kas prieš? Pritarta. E, atitinkamai atkrinta pateikimo terminai, nes balsuosime tik žemėsi, žodis ponė Viržyje, prašau. Monsieur le Président, je voudrais réinsister sur... Pone pirmininkė, aš norėčiau pritarti Jums tai, ką Jūs sakėte dėl darybos dalyvavimo svarbos. Mes e, kalbame plenarį posėdį ir... De, Galiu Jums pasakyti, kad da, piliečių teisų komitete mes pastebėjome, kad Lat... pirmininkauti Latvija dažnai elgesi taip, kaip pasielgia šiandien. Labai dažnai pirmininkauti šalis visiškai nepaiso mūsų institucijos įgaliojimų ir aš norėčiau kreipti Jūsų dėmesį į šią problemą. Ir mes turime imtis veiksmų, manau. Manau, kad aš pakankamai aiškiai pareiškiu savo poziciją dėl tarybos laikysenos. Trečiadienį niekas man nepatikė darbo tvarkės pakeitimų, ketvirtadienį sėdė frakcija siūlo diskusijas dėl žmogaus teisų ir teisinės valstybės principų pažeidimų perkelti į rytinę posėdžio dalį ir dėl rezoliucijos balsuoti 12 val. Pons Gerero dabar pagrys šį pasiūlymą. Sí. Sí, gracias, señor presidente. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcija pageidautų, kad mes ketvirtadienio ryte visuomet svarstytume skubos tvarkas svarstytinius klausimus. Taip, skirti jiems daugiau dėmesio, parodyti, kad tie klausimai mums iš tikrųjų rūpi. Tai yra svarbus dalykai ir mes norime, kad žmonės žinotų, kad dėl mūsų diskusijų kartais yra išsaugomos žmonių gyvybės. Ir aš manau, kad mes turėtume per šią sesiją nagrinėti šios klausimus ryte, o balsuoti 12 valandą. Kas nori pasisakyti už šį pasiūlymą, kas pasisakyti prieš, ponas Prėda? Pone pirmininkė, aš visiškai nepritariu tam, kad ryte mes nagrinėtume žmogus teisų klausimus. Dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, tai, kad ketvirtadienį po pietų mes galime normaliai dirbti. Aš nelabai suprantu, kodėl mes turime dirbti 3,5 dienos, o ne 4 dienas. Ir uh, taip pat parlamentas turi tradiciją nagrinėti šios klausimus po pietų. Ir galiu Jums pasakyti, kad iš savo patirties mes žinome, kad po pietų dalyvauja daug, diskusijoje daugiau narių nei tuomet, kai diskusijos vyksta ryte. Todėl aš pasisakau prieš ką tik pateiktą pasiūlymą. Meine Damen und Herren, ich lasse über den Antrag. Ponas ir ponai, dabar balsuosime dėl pono Gerėro pasiūlymo, kas už, prašau kelti rankas, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Už balsavo 185-106 prieš, pasiūlymai pritarta. Dann kommen wir zur Aussprache über. Dabar äh, vyks diskusijos dėl ponos Nyvino